Now we are ready and then uh, we can start. Gerbiami kolegos, galima pradėti mūsų darbus. Kaip ir buvo m, mm, sakyta koordinatorių posėdyje, šiandieną mes organizuojame seminarą e, dėl kandidatų į komisiją klausimų ir A e, politikos departamentas organizuoja šį seminarą. Siūlau nedelsiant pradėti mūsų darbus, nes jau ir vėluojame. Iš karto norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams, kad jie galėtų pristatyti klausimus, kurie bus keliami ir kandidatų į komisiją klausimuose. E, bus pristatyti esami teisės aktai. E, taip pat mūsų svečiai įvardins neatsakytus klausimus e, ir dėl kurių teks mums dirbti su naujais komisarais per artimiausius mėnesius ir metus. Taigi visų pirma norėčiau suteikti žodį Fil Filipui Šepelmanui iš klimato aplinkosaugos ir energijos Vupertalio instituto. Prašome. Ačiū pirmininkė. Man dabar teks pristatyti jums e, e, esamus teisės aktus aplinkosaugos rytyje, pristatyti e, problemas. Taigi iš karto norėčiau Jums e, pristatyti iššūkius e, susijusius aplinkosaugos politika, kyla tokių globalių iššūkių susijusių su klimato kaita, taip pat yra ir kitų iššūkių, kurie yra susiję su ekonominė plėtra, E, žinia, kad dėl ekonominės plėtros didėja ir išteklių vartojimas. E, dar yra ir Europos Sąjungai kylantis iššūkiai, tai yra mažas augimas, nedarbas, na ir priklausomybė nuo išteklių bei besikeičiantis geopolitinis kontekstas. Taip pat trūksta nuoseklumo tarp politikų, trūksta integravimo ir taip pat e, atsiranda E, naujų ES valdysenos modelių, didėja nevyriausybinių institucijų e, dalyvavimas rengiant sprendimus ir vis didėja daugiau neprivalomų teisės aktų skaičius. Taigi ES nusprendė tremti šiuos iššūkius, tapdama lyderiu, e, užtikrindama e, tvarų e, perėjimą, skatindama užimtumą, konkurencingumą, e, E, pažangų, tvarų ir visą apimantį augimą. E, tai visa tai yra įtvirtinta 20 metų Europos strategijoje. strategijoje. Aplinkosaugos politika yra atsidūrusi kryškelėje. Iš vienos pusės egzistuoja ES augimo politika bei taip vadinama tradicinė aplinkosaugos politika. Būtent e, šiame kontekste mes turime pristatyti jums esamas ir būsimas problemas. E, štai, kalbant apie aplinkosauginę politiką, e, jos istorija yra ilga, viskas prasidėjo prieš keliolika metų buvo parengti e, teisės aktai pagal įvairias aplinkosaugos e, programas. Dabar mes e, pradėjome gyveninti septintąją aplinkosauginę programą. Yra rengiami teminiai teisės aktai. Tačiau tuo pat metu egzistuoja ir ES augimo politika, kurios tikslas yra E, užtikrinti pažangų, e, patvarų ir visą apimantį ekonominį augimą. Taigi yra toks e, politinis kontekstas, kuriuo vadovaujantis reikia priimti sprendimus. Septintoji aplinkosauginė programa yra sudaryta iš dviejų E, dalykų. Tai yra tų tradicinių tematinių teisės aktų, kuriuos aš vėliau pristatysiu. Na, taip pat ir mes turime naujus e, teisės aktus, per kuriuos yra bandoma sureaguoti į globalius iššūkius. Ir e, kurie yra susiję taip pat ir su 20 metų strategija. E, Dabar trumpai aš Jums pristatysiu septintąją aplinkosauginę veiksmų programą. E, jums jie yra pažįstama, pažįstami klausimai, kurie yra įtraukti ją. E, čia mm, pagal šią programą yra e, užtikrinamas sąryšis su 20 metų strategija, nes pavyzdžiui yra siekiama apsaugoti gamtos kapitalą ir taip pat siekime e, užtikrinti efektyviai išteklius naudojančios ekonomikos funkcionavimą. E, aišku, viskas yra susijęs su ir užimtumu, bet septintoji aplinkos sauginė programa apsiri, ne tik e, neapsiriboja tuo, e, nes siekia apskritai e, gerovės. E, siekiame užtikrinti sveiką gyvenimą sveikoje aplinkoje. Dabar ramščiai, kuriais remiasi aplinkosauginė veiksmų programa, tai yra tinkamas informavimas, įgyvendinimas, investicijos ir politikų integravimas. Dėje nebeliko nebegalite matyti mano prezentacijos ekranuose. come to the second part of my presentation. Norėčiau perėti prie antrosios mano prezentacijų dalies, tai yra tų e, tradicinių teminių teisės aktų, e, kurie ženkliai pakito per kelis dešimtmečius. Pavyzdžiui, viena iš temų kurie yra rengiami teisės aktai, tai yra mm, orui skirti teisės aktai, švaraus oro politikos paketas, vanduo, egzistuoja vandens pagrindų direktyva, e, dėl jos yra tikrai padaryta didelė pažanga, e, tikimės, kad nebus apsiribota tik pasiektais rezultatais. E, kita sritis yra biovairovė. E, deja, e, yra problemų siekiant biovairovės tikslų. Na ir kaip buvo matyta iš Junkerio laiško, ketinama ženkliai dirbti šioje srityje, kad būtų pasiekti biovairovės tikslai Kalbant apie septintąją veiksmų programą ir um, mūsų rekomendacijas, mes tiesiog galėtumėm pritarti tam, ką ketina daryti komisija, ypač ir um, dėl ketvirto, ketvirtosios ryties, tai yra dirbožėmio naudojimo, um, oras, vanduo, bivairovė ir dirbožėmis yra tos rytis, kuriuose yra rengiami tie tradiciniai e, tematiniai teisės aktai. Daugiau informacijos galite rasti mūsų papildomose išdalintose dokumentuose. Deja, nežinau, kiek man dar liko kalbėjimo laiko. E, pereikime prie 20 metų e, strategijos ir su tuo susijusių teisės aktų. Pavyzdžiui, egzistuoja iniciatyva skirta efektyviai išteklius naudojančiai Europai. Ir tai yra viena iš tų pagrindinių e, iniciatyvų, kurių imtasi pagal 20 metų strategiją. Ir e, ši iniciatyva taip pat yra susijusi su uždaro ciklo ekonomikos paketu. Taigi yra parengtas planas efektyviai išteklius naudojančiai Europai, yra konkretūs planai, e, kuriuose yra nustatyti konkretūs kriterijai, pavyzdžiui, dėl atliekų e, panaudojimo, dėl užimtumo ir dėl konkurencingumo ES e, didinimo. Trečiasis iššūkis, e, kurį mes identifikavome pagal 7 aplinkos saugos programą, tai yra tvarūs miestai, tvarus miestų vystimasis. Tai yra e, klausimas, kuris buvo aptartas ir buveinių e, konferencijos metu. Šį renginį nusprendė organizuoti jungtinės tautos ir tikėkime, kad ES galės pateikti mm, konferencijoje gerų pavyzdžių e, dėl tvarių miestų. Dėl tvarios miestų e, politikos atskiros, e, atsiprašau, dėl tvaraus miesto vystimos atskiros politikos neegzistuoja, bet egzistuoja įvairius teisės aktai, pavyzdžiui, aplinkosauginėje, aplinkosaugos rytyje, kurie yra taikomi būtent šiai sričiai Taigi mm, tokie yra pagrindiniai dalykai, kuriuos mes e, identifikavome. E, taip pat dažnai girdime apie eko inovacijas. E, vėlgi dėl eko inovacijų galima sakyti, kad mūsų teisėkuros procesas yra atsidūręs kryškelėje, nes mes tengiamės padidinti konkurencingumą, užimtumą, ekonominį augimą, E, skatindami e, eko inovacijas. E, pavyzdžiui, yra visa eilė priemonių šioje srityje, kurios gali būti pritaikytos. Na, o ilgalaikis iššūkis yra tiesiog sustiprinti tokio pobūdžio inovacijas, kad būtų galima pasiekti ne tik tai aplinkosauginių tikslų, bet ir užimtumų ir ekonomikos vystimosi tikslus ES. Pabaigai norėčiau Jums apibendrinti uh, savo pasisakymą šiuo metu. Aplinkosaugos politika yra esm, labai svarbi, kad būtų galima atnaujinti socialinį ir ekonominį vystimas ES, ES padidinti ES konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Mes susidurime su tokiais teminiais iššūkiais. E, reikia pagerinti atitinkamus teisės aktus, biovairovės, vandens, oro, dirbožėmio, taip pat ir cheminių medžiagų srityse. Reikia, reikia patvirtinti naujus teisės aktus dėl efektyvaus e, išteklių naudojimo, dėl uždaro ciklo ekonomikos, e, žaliųjų ir pažangiųjų miestų bei eko inovacijų. Tai tiek būtų iš mano pusės. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms. Ar turite klausimų? Ar norėtumėt užduoti klausimų mūsų ekspertui? Peterle, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. E, hvala, gospod. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponui Šepelmanui už įžanginį pasisakymą. Esu tikras, kad ateityje mūsų politika bus sėkmingesnė, jeigu mums pavyks e, taikyti integruotas savokas, požiūrius. Ir manau, kad mes dar turime daug ką padaryti, kad taip būtų. Kalbame apie savokas, kurios apima daug skirtingų sektorių. Taigi manau, kad reikia komunikavimo tarp energetikos žemės ūkio aplinkos sektoriaus. Taip pat e, manau, kad reikėtų įkurti tam tikrą struktūrą. E, pirmininkas savo, kad negirdėjo vertimo į italų kalbą. italų kalba, negirdėjau vertimo. E, galime pabandyti pagerinti jūsų italų kalbą. Teskite. Aš tikiu, kad mums reikėtų įvertinti mūsų politikos priemonės praeitie ir dabar, įskaitant žemės ūkio sritį. Turime pasižiūrėti, ar mūsų praeities politikos priemonės atitinka integruotas savokas dabar, integruotą požiūrį. Būtent tiek norėjau pasakyti. Ir noriu paklausti mūsų svečio, kaip vertinate mūsų pasirengimo e, taikyti, vadovautis integruotomis savokomis. Aš kai kalbėjau apie septintąją aplinkos tokius veiksmų programą ir sakiau, kad vienas iš elementų yra integracija. Mes jau seniai Europos Sąjungoje kalbam apie tai. E, Kardifo procese tai buvo akcentuojama e, būtent, kad aplinkos saugos elementai nepakankamai gerai atspindėti kitų e, sektorių politikos priemonėse. Kol kas šiame etape padėtis nėra dar patenkinama ir manau, kad yra akivaizdu, jog aplinkosaugos integravimo politiką reikia e, toliau dėkti, stiprinti. Ar dar yra norinčių paklausti? E, Pratesiu šį klausimą ir norėčiau paklausti jūsų. Galbūt jūs pozityviai žiūrite tai į tai, kad mūsų naujas komisijos narys bus atsakęs už tris sritis. Ir galbūt atsiras daugiau sąveikos tarp jūrininkystės, aplinkosaugos ir žuvininkystės. O galbūt jūs galvote, kad tai yra pernelik platu ir e, viskas kaip tik susiaurės. Uh, Taigi norėčiau paklausti, ar jūs svetinate tai pozityviai, ar e, kaip kažką, į ką reikėtų pasižiūrėti. Palikau e, savo e, magiškos išvelgos, magišką išvelgą namie ir nu, negaliu jums daug ką pasakyti, bet jeigu pasižiūrėsime į valstybių narių patirtį, pavyzdžiui, Austriją, nes e, turime labai platų portfelį žemės ūkis, vanduo aplinkos sauga. Ir iš to, ką girdėjau, kad sunku yra taip e, dirbti, bet e, viskas vyksta dviem kryptim galima tikėtis, kad e, žuvininkystės tai žuvininkystės politika bus tvaresnė, pavyzdžiui. Bet e, tai yra galios ir politinės valios klausimas. Empiriškai taip galima pasakyti. Ar dar kas nors norėtų paklausti, ne? Dėkojame mūsų ekspertui, profesoriui e, Filipui Šepelmanui ir dabar suteiksiu žodį kitam ekspertui e, Nikolai Skreibė, jisai taip pat atstovauja Vokatario institutui. Prašom, žodis jums. Labai ačiū. Kaip žinote, klimato E, kaita yra vienas iš didžiausių mūsų iššūkių, gal didžiausias iššūkis žmonijai. E, gera naujiena yra ta, kad klimato kaita yra susijusi su tam tikra nauda, e, nesusijusi su CO2 emisijomis, sumažėja taip pat tarša įmantis tam tikrų priemonių, ar jeigu tai yra siejama su veiksmais, kovojant su klimato kaita. Ir e, galima paminėti įvairias sritis. Mes e, nustatėme tris svarbiausias sritis. E, tarptautinės darybos dėl naujo starimo. 30 e, e, metų e, klimato ir energetikos politikos priemonių sistema. E, Ir kitas glaudžiai susijęs klausimas - energetikos išteklių efektyvus taupus naudojimas. Dėl e, dėrybų tarptautinių mastų. Kaip visi žinote, e, vyksta darybos dėl naujo susitarimo, kuris kitais metais bus patvirtintas Paryžiuje. Teoriškai atsiras galimybė Europos Sąjungai e, vėl sustiprinti savo e, kaip lyderės pozicijas šioje srityje. Tarptautinės dėrybos e, kol kas vyksta nebūtinai sėkmingai. ES suvaidino svarbu vaidmenį pasirašant Kyoto protokolą, bet Kopenhagos, pavyzdžiui, konferencija net nešė tų rezultatų, kurių buvo tikiamasi 2009 metais Europos Sąjungai nepavyko uh, užtikrinti sėkmingos darybų pabaigos. Tačiau uh, e, Durbane Europos Sąjungai pasisekė, buvo siekiama užtikrinti naujus įgaliojimus dėrėtis dėl teisiškai saistančio sustarimo. Mes E, matome, kad tarptautinės tarybose ES e, sėkmė nėra visuomet užtikrinta ir dabar reikia siekti vėl sustiprinti savo kaip lyderės poziciją. Ir e, taip pat reikia sustiprinti ES poziciją tarptautiniuose procesuose. ES pasisako už stiprų tarptautinį susitarimą, E, kuriame būtų numatyti privalomi įsipareigojimai visoms šalims, e, tvirta vertinimo, atskaitomybės ir patikros sistema apie šiltnamio efektą sukeliančių e, dujų emisijas taip pat ES pasisako už nuolatinį tikslų ir įsipareigojimų vertinimą. Tai yra gana tvirta pozicija. Tačiau ką galima pasakyti apie dabartinius ES užmojus. Kaip žinia, ES yra įsipareigojusi per antrą Kyoto protokolo gyvenimo etapą sumažinti CO2 e, emisijas 20 procentų iki 10 metų nuo 90 metų lygmens. Bet šis tikslas kelia tam tikrų problemų. Pagal ES e, aplinkos agentūros duomenys ES sumažino savo emisijas 18 procentų. Tokie e, rodikliai buvo užfiksuoti 12 metais. Ir jeigu pasižiūrėsime į dabartinės priemonės, galima sumažinti būtų išmetalus iki 10 metų 21 procentų. Ir e, dabar ES e, tarsi įsipareigoja išlaikyti emisijas stabiles. Tai reiškia, kad trūksta užmojo, bent jau galvojant apie tarptautinių darybų kontekstą. Taip pat Europos Sąjunga, e, gali nukentėti Europos Sąjungos autoritetas, o tai pakenktų jos darybiniai pozicijai. Kitas dar labai svarbus klausimas yra e, finansavimas. E, per tarptautinės darybės Kankūne buvo sutarta sukaupti per metus iki 20 metų 20 milijardų JAV dolerių, kad būtų mm, padedama besivystančioms šalims e, taikyti priemonės ir sušvelninti klimato kaitos poveikį. E, taip pat buvo įkurtas e, žaliasis klimato fondas. Jis turėjo e, tapti jungtinių tautų pagrindiniu fondu finansuoti priemonėms skirtoms kovai su klimato kaita ir šių metų gegužę pradėjo veikti jisai. Dabar telkiami ištekliai, procesas prasidėjo E, vyko, įvyko pora susitikimų ir lapkritį galutinis e, susitikimas veiks, kur bus e, siekiama, kurio metu bus siekiama užtikrinti dar daugiau lėšų. Svarbus yra dalykas pakankamai sukaupti kapitalą į šį fondą ir tai tarsi būtina sąlyga Paryžiaus sėkmiai. Europos Sąjungai Tai yra nepaprastai svarbu. Kai kurios valstybės narės yra paskelbusios apie savo įsipareigojimus, kitos sakė, kad norės prisidėti, tačiau per paskutinį susitikimą Bonoje komisija pasakė, kad ji nenori tiesiai prisidėti prie fondo kapitalo formavimo. Niujorke šią savaitę komisija pasakė, kad ES prisidės prie fondo kapitalo formavimo. Tai kol kas situacija nėra visiškai aiški. Ir ką tai reiškia darybų procesui ir ES lyderystėj Paryžiuje. Galbūt ES užsitikrins vėl lyderės poziciją tarptautinėse darybose Paryžyje, bet yra kai kurie svarbus elementai, kurių nereikia pamiršti. Vienas dalykas - sustiprinti siekius iki 20 metų, 20 metų tikslą priderinti prie 50 e, metų tikslo e, 80-95 procentais sumažinti emisijas. Taip pat ES turės e, siekti naujame sustarime ambicingų šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, emisijų kiekių. Ir taip pat reikės numatyti pakankamai finansinės paramos besivystančiam šalims, e, kad būtų galima ten taikyti atitinkamas priemonės ir sušvelninti pasiekmes. E, besivysančių šalių vaidmuo. Tai labai svarbu ir ES sėkmė nėra e, vienalytė, e, bendradarbiaujant su tokiamis šalimis. Manau, kad Paryžiaus susitarimas ir darybų procesas turi mm, siekti sudaryti vėl koaliciją su besivysančiomis šalimis. Tai nepaprastai svarbu. Tarptautiniai įsipareigojimai e, turės paskui atsispindėti ES politikos priemonėse. Ir šiame kontekste 30-ųjų metų sistema yra nepaprastai svarbu. Skaidrėje matote, kai plėtojasi pati struktūra, aš detaliai apie tai nekalbėsiu, mes pirmiausiai koncentruojamės į 320-ųjų tikslus, energetikos priemonių ir klimato e, priemonių paketą. Komisija 11 metais parengus yra ilgalaikę strategiją paskelbusi žaliųjų knygų. Ir vadovaujantis šiomis strategijomis parengta vėlgi žalioji knyga, vyko konsultacijos E, sulaukta įvairių atsiliepimų per konsultacijas ir po to parengta e, sistema struktūra, struktūra 30 metams ir paskelbta šių metų sausį. Trumpai pristatysiu skirtingų institucijų poziciją. Svarbu e, pastebėti tai, kad komisijos ir parlamento pozicijos yra pagrystos oficialiais dokumentais. Tarybos e, pozicija e, yra pagrįsta tik tai e, e, nutekintų dokumentų projektu, kuris buvo paskelbtas prieš porą savaičių. Tai nėra oficiali tarybos pozicija, bet tik tai informacija apie dabartinę padėtį dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą. E, atrodo visi sutarė dėl 40 procento iki 30 metų pagal 90 lygį. E, visos trys institucijos laikosi vienodos pozicijos, o dėl atsinaujinančios energetikos komisija siūlo 27 procentų tikslą, kuris neturėtų būti privalomas valstybėms narėms, o parlamentas aiškiai yra pasisakęs, už tai, kad e, tikslą reikia padidinti e, iki 30 procentų ir kad reikėtų dar papildyti jį atskirais valstybių narių tikslais. Taryba e, savo poziciją tvirtina. Ten atsispindi 30 procentų tikslas, bet valstybėms narėms nenumatomi privalomi tikslai dėl e, energijos efektyvumo. Europos Sąjunga, tiksliau komisija, yra pasisakiusi iš tai, kad iki 30 procentų būtų, turėtų būti patidintas šis tikslas. E, Liepos mėnesį tai buvo e, paskelbta atitinkamų dokumentų peržiūros metu. Parlamentas, mm, parlamento pozicija yra tvirtesnė, jisai ragina patvirtinti aukštesnį e, tikslą, rodiklį 40 procentų e, ir e, parlamento nuomonė dar turėtų jis būti papildomas nacionaliniais tikslais. O taryba e, yra tokia tarpinė pozicija patvirtinusi, kaip atrodo. 30 procentų tikslas numatytas, tačiau nėra privalomų tikslų valstybėms narėms. Tai rodo, kad energijos efektyvumas e, sukels daugiausia nesutarimų. Ir tai kelia susirūpinimą, nes taupus energetikos išteklių e, naudojimas yra pats e, greičiausias būdas užsitikrinti energetinę nepriklausomybę ir sumažinti emisijas. Taigi, koks, ką, ką galime pasakyti apie sistemą iki 30 metų? Europos Sąjunga 20 e, metų strategijoje yra patvirtinusi neprivalomus tikslus 20 procentų iki 20 metų sutaupyti energijos vartojimą, e, lyginant su 2007 metais Šis tikslas nėra geras, nes naujausia e, tyrimai rodo, rodo kad 18-19 procentų ES gali sumažinti energijos išteklių vartojimą, bet didžioji dalis e, tų sutaupimų atsiras dėl krizės, dėl to, kad sumažėjo energetikos išteklių poreikis. Diskusijos dėl naujo tikslo yra labai svarbios ir jos vyksta 2030 e, e, struktūros kontekste dėl energetikos politikos. Ir e, Europos parlamento pozicija būtų svarbiausia, tai yra 40 procentų. Tai turėtų paskatinti investicijas ir ekonomikos atsigavimą ir E, užkirsti kelią tam, kad e, vėl nepaprastai padėtų energetikos e, išteklių vartojimas, kai atsigaus energetika. Atsiprašau, ekonomika. Ir taip pat yra daug sričių, kur galima sutaupyti yra neišnaudoto potencialo daug ir greitai bus atliekama peržiūra ir bus galima įvertinti, kur galima dar e, sutaupyti. Taip pat e, reikia galvoti, kaip užtikrinti tikslų tvirtumą. Tai yra nesusiję tik tai su trejopų pobūdžių tikslu, bet ir aukštesnių energetinio efektyvumo tikslų. Ir Europos parlamentas uh, E, yra pateikęs pasiūlymą, kuris turėtų būti kaip pavyzdys. Reikia siekti užsitikinti 40 procentų sumažinimą pagal 2007 metų scenarių kaip pagrindą atspirties tašką. E, man atrodo, kad matėte, buvo parašyta 2007 metų lygis vienu metu, ten buvo vis tik tai klaida. Dabar teisingai matote. Uh, parašytą tekstą. Taip pat labai svarbu e, kalbėti apie šį tikslą ir kartu apie spragų panaikinimą ir apie visų tikslų įgyvenimą. Šioje srityje Europos parlamentui teks lemiamas e, vaidmuo. Ir jeigu tai bus užtikrinta, tada ES galės vėl galvoti apie lyderės poziciją tarptautinėse darybose. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū. Dabar laikas paklausti kolegų. Gal turite klausimų? Prašau. Dėkoju pirmininkė už suteiktą žodį. Klimato apsauga nepaprastai glaudžiai susijusi su energija, energetika. Geriausias pavyzdys yra to, kad komisijoje bus sukurta, sukurtas atskiras komisaras skirtas klimato klausimams ir energetikai. Aš noriu pranešėjo paklausti jūsų asmeninės nuomonės apie brandolinės energijos naudojimą vidutinės trukmės laikotarpiu. Ką jūs pats asmeniškai apie tai galvojate? Manau, mes visi norėtume, kad turėtume įvairių energijos šaltinių. Juk galvojant apie aplinką, brandolinę energiją yra pristatoma kaip švari, ko nešvariausia. Vakar paskelbtas labai įdomus straipsnis, kurį paskelbė keturi JAV mokslininkai, ekspertai, nagrinėjantis aplinkosaugos klausimus. Jie teigia, kad brandolinė energija vidutinės trukmės laikotarpiu gali išgelbėti mūsų planetą. O kokia, ponia, jūsų nuomonė svarstant apie klimato apsaugą ir ką Jūs galvojate apie brandolinę energiją? Ar ji yra švari ir ar ji vidutinės trukmės laikotarpiu gali pasiūlyti mums sprendimą? Žinoma, tai nėra panacėja, bet vis dėlto gal kažkoks sprendimas. Na, brandolinė energija. Asmenės nuomonės galbūt čia ir negaliu išdėstyti. Tiesiog pasakysiu, kad brandolinė energetika mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir kitų teršalų emisijas, tačiau kaštai ir rizika susijęs su šia technologija yra dideli, ypač ilgalaikėje perspektyvoje. Koncentruojasis į energijos veiksmingumą, tai brandolinė energetika sumažintų energijos poreikį ir atnaujintų, padidintų atsinaujinančių energijos šaltinių proporciją e, bendrame energijos šaltinių rinkinyje. Tai irgi yra svarbu. Ačiū, kad išdėstėte tuos dalykus, kuriuos mes galime atlikti Europoje, kad stabdytume klimato kaitą. Tačiau klimato kaita tai ne tik CO2 emisijos. Komisijai teks galvoti, kaip susidoroti su klimato kaitos pasiekmiais, pasiekmėmis. Tai ir kylantis jūros lygis, dykumėjimas, miškų nykimas, maisto apsirūpinimo klausimai. Tai visa įvairiausių aspektų mozaika. Aš baiminuosi kad naujai komisijai trūksta požiūrio platumo. Jie tarsi koncentruojasi, koncentruojasi tik tai į CO2 mm, emisijas. Bet e, tai ne vienintelė klimato kaitos priežastis. Tai kitos priežastys yra tarša, augantis gyventojų skaičius, miškų nykimas ir taip toliau. Man nerima kelia tas siauras požiūris klimato kaita vienintelis kaltininkas CO2. Ir aš noriu paklausti panašiai kaip kolega. Ar mes nesiunčiame neteisingos žinios pasauliui, susidaro įspūdis, kad mes galvojame tik tai apie CO2, o juk reikėtų kalbėti apie platesnį vaizdą, matyti visą uh, E, klimato kaitos priežasčių spektrą ir galvoti, kaip tai sustabdyti. Žinoma, klimato kaitai svarbu ne tik tai pasiekmių švelninimas, reikia ir adaptacijos priemonių, prisitaikymo. Reikia skirtingų politikos priemonė. ES turėtų koordinuoti veiksmus nacionaliniu lygmeniu ir net žemesniu subnacionaliniu lygmeniu, kad mes galėtume prisitaikyti ir parengti strategijas, kaip tvarkytis su klimato kaitos pasiekmėmis. Aš sakyčiau, ne tik švelninimas pasiekmių švelninimas, bet ir adaptacija, prisitaikymas prie jų yra svarbus dalykas. Ir tą patį galima sakyti ne tik apie ES vidaus politiką, bet ir išorės politiką. Matome, kad dažnėja audrų, kyla vandeninų lygis, tai turi katastrofiškų pasiekmių, šitie aspektai yra lemiami. Ačiū, ar bus dar klausimų? Ne. Tuomet e, noriu padėkoti ekspertams ir pakviesti kitą pranešėją. ponę Kvitbach, e, politikos konsultantė. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, labas rytas, ponios ir e, ponai. Aš kalbėsiu apie visuomenės sveikatą. ES yra atvertintas tikslas piliečių sveikatos apsauga. ES politika turi papildyti nacionalinės politikas. ES turi koordinuoti skirtingų valstybių politikas. Mano pranešimo tikslas apžvelgti dabartinę situaciją, kokia yra visuomenės sveikata ES, kokie iššūkiai ir kas daroma ES pasitelkiant politikos programas ir teisės aktų, kad tie iššūkiai būtų sprendžiami. Aš pateiksiu tarsi situacijos nuotrauką ir konkrečių pavyzdžių, ką vykdo ES šioje srityje. Koks dabar bendras vaizdas? Kokios pažangos pasiekta Žinome, kad ES pastaraisiais dešimtmečiais pasiekta rimtos pažangos. Pavyzdžiui, padidėjo e, gyvenimo trukme iki maždaug 80,3 e, toks vidutinis amžius. Taip pat pagerėjo e, priežiūros kokybė. Taip pat mums iškilo demografinių iššūkių, mažėja gimstamumas, ypač rytų ir pietų Europoje, dėl ten susiklošusios ekonominės situacijos. O kita vertus daugėja senyvo amžiaus gyventojų ir atitinkamai chroniškų lygų. 2060 e, piliečių vyresnių negu 65 metai turėsime dvigubai daugiau. Atitinkamai turėsime daugiau e, tokių lygų kaip Alzheimeris, e, tam tikri smegenų veiklos sutrikimai. Tai sukurs spaudimą mūsų socialiniams ir sveikatos apsaugos sistemoms. Vadinasi, jos turi būti adaptuotos, kad sugebėtų tvariai teikti kokybiškas paslaugas. Dar vienas faktorius - migracija teigiamas migracijos saldo. Imigrantų atvyksta ES daugiau negu žmonių išvyksta. Pažvelkime, kokią įtaką ekonominė krizė turėjo visuomenės veikatai. Iki 2008-ųjų, iki krizės ir recesijos, e, sveikata buvo vienas iš greičiausiai augančių viešųjų sektorių e, beveik visose valstybės narėse netgi viršijo BVP augimą. Bet dabar po krizės sveikatos biudžetai drastiškai apkarpyti, ypač tokiose valstybėse kaip Bulgarija, Estija, Airija, Latvija, Rumunija, Portugalija, Ispanija ir Graikija. EBPO neseniai pranešė, kad po truputį išlaidos tose srityse pradeda aukti, bet labai lietai. EBPO teigia, kad norint parengti integruotų veiksmų sumažinimai sveikatos apsaugos biudžetuose, e, augantis nedarbas neigiamai įtakojo visuomenės sveikatos būklę. Yra tiesioginis ryšys tarp nedarbo ir įsiskolinimo ir tokių e, lygų kaip depresijos suaktyvėjimo arba netgi savižudybių skaičiaus didėjimo. Dėl to investicijos į prevenciją ir sveikatos skatinimą gali turėti labai teigiamų pasiekmių, prevencinių pasiekmių visuomeniai. Labiau įsivyrauja neligybė tarp skirtingų ES valstybių ir taip pat valstybių viduje. Investa, investi, investavimas į sveikatą yra vienas iš būdų užtikrinti socialinę sanglaudą tai tiesiog įpareigoja mus investuoti į sveikatos apsaugą. Kaip ES politika reaguoja, kad užtikrintų geresnę sveikatos apsaugą? 2010-aisiais paskelbta Europos 20 metų strategija. Ten nurodoma, kad gera sveikata yra tiesiog privaloma sąlyga, jeigu norime ekonomikos sumanaus augimo, E, socialinių investicijų paketas patvirtintas 2013 vasarį. Jo tikslas - sustiprinti sveikatos sistemų reformas. Siekiai yra tokie - mažinti sveikatos mm, skirtumus, neligumus, e, skatinti inovacijas, tokias kaip e sveikata, investuoti į žmogiškai kapitalą, tai į sveikatos sektoriaus darbuotojus, taip pat investuoti į įvairias sveikatos programas. Tarkime, daugiametė sveikatos programa. Neseniai pradėjome trečią sveikatos programą 2014-2020 metų laikotarpiu. Jos pagrindiniai tikslai ir prevencija, ir sveikatos skatinimas, prieiga prie e, slaugos, priežiūros. Dar viena tyrimų programa yra Horizontas 2020. E, Jis skiria lėšų įvairių lygų tyrimams, retų lygų, smegenų lygų tyrimams. Kokie yra pagrindiniai ES politikos iššūkiai? Mus vis labiau slegia chroniškų mm, lygų našta. Jų negalima ignoruoti. PPO nurodo, kad e, širdies kraujagislių lygos, e, vežys, diabetas ir e, lėtinės kvepavimo takų lygos pražudo 3 iš 5 žmonių. Tokia pasaulinė statistika Europos Sąjungos. E, piliečiai nuo šių keturių lygų 77 procentai kenčia. Šios keturios lygos e, lemia 87 procentus visų mirčių Europoje. Senyvi žmonės reikalauja daugiausiai sveikatos apsaugos ir ilgalaikės slaugos paslaugų. Tačiau tos keturios lygos kerta ir jauniems žmonėms. Daugėja žmonių sergančių keliomis lygomis. Ir tai tik tai didina lygų naštą. Didina ir mūsų sveikatos sistemų išlaidas. Šiuo metu maždaug 700 milijardų eurų kiekvienais metais ES išleidžiama gydyti lėtinėms lygoms. Tai daugiau kaip 70 procentų sveikatos išlaidų valstybėje, visų sveikatos išlaidų tam tikroje valstybėje. Tos sumos skiriamos lėtinėms lygoms gydyti Tai ir širdies kraujagislių lygos, ir vežys. 2012 metais vežys Europoje nustatytas 2,6 milijono e, žmonių, o 12 milijonų mirė nuo tos lygos ir jos komplikacijų. Daugiau kaip pusė vėžio atveju tai e, krūtų vėžys, plaučių vėžys ir prostatos vėžys. Kokie faktoriai, lemiantys faktoriai? Pagrindinis lemiantis faktorius yra rūkimas. Pereikime prie diabeto. Tirta, kiek žmonių serga diabetu. Tie tyrimai bus tęsiami, todėl kad vis daugėja nutukusių žmonių, ne tik saugusiųjų, bet ir vaikų. Tai milžiniška susirūpinimą kelianti problema. Kitos lygos tai kvepavimo takų, e, obstrukcinės ir astma, rizikos faktoriai. Čia ta spraga, kur dar nenuveikta daugybė darbo. Kokie rizikos faktoriai susijęs su tomis lygomis. Jie yra gerai aprašyti ir tiksliai identifikuoti, tą padarė PPO. Tai tabako produktų naudojimas, alkoholis, netinkamas maistas, stresas, depresijos, nutukimas, netinkama mytyba. Jau turime įrodymų, kad 97 procentai nacionalinių sveikatos biudžetų skiriama gyrimui ir tik tai 3 procentai investuojami prevencinėms priemonėms. Vadinasi, svarbiausia, svarbiausia skatinti sveiką gyvenseną ir užsimti antrinę prevenciją, skriningų, ankstyvų diagnozavimų, taip pat svarbu gerinti lygų valdymą ir integruoti e-sveikatą į bendrą sveikatos sektorių ir į socialinių paslaugų teikimą. Dar vienas iššūkis keliantis didelį susirūpinimą. Tai infekcinės lygos, nauji protrukiai ir mikrobiologinis atsparumas. Užkrečiamos lygos netaip paplitusios Europoje kaip kitose pasaulio vietose, tačiau vis dėlto mums rūpi, todėl kad vis didėja infekcinių lygų ES. Tuberkuliozė, tai ypač paplitę migrantų populiacijoje, živ ir kitos seksualinių kelių perdodam, lytinių kelių perdodamos lygos, jų vis daugėja apie tai pranešama, tai ypač pasakyta ne apie rizikingą populacijos dalį, tai ir gėjų bendruomenė, taip pat kalėjimai. Tas ypač pasakytina apie vidurio ir rytų Europą. Kitas nerima kelintis faktorius - hepatitas C. Ypač tarp pažeidžiamų visuomenės grupių hepatitas C plinta uh, Vadinasi, mums reikia kovoti su užkrečiamus lygomis ir tam reikia politikos. Naujos atsirandančios lygos H1N1 e, gripas, SARS e, sindromas, su kuriuo susidūrėme 2009-aisiais kvepavimo takų, kvepavimo takų uždegimas ir visiškai naujas ebolos protrūkis. Tai mirtinas e, nukraujavimas sukeliantis, sukelianti karštinę. Stebėsina ir ankstyvo įspėjimo sistemos yra gyvybiškai būtinos, e, kad kovotume su pandemijomis. ES turi parengti gairias, atlikti rizikos įvertinimą. Reikia bendrų veiksmų. Parengta tokių bendrų veiksmų kovojant su lėtinėmis lygomis ir vėžiu. Vykdome bendrus veiksmus kovodami su živ AIDS, tuberkulioze. Parengtos gairės ir protokolai e, skirti kovoti su uh, antimikrobiologiniu atsparumu. Retos lygos yra taip pat svarbios. Jei tokia lyga serga tik tai mažiau kaip vienas e, gyventojas iš 2000, lyga laikoma reta. Bet tokių gyventojų Europoje yra 36 milijonai. Kokia ES reakcija. Likščiau trūko konkrečios politikos, bet pastaraisiais metais ES susiemė ir spaudžia valstybės narės parengti veiksmų planus, padedant ES. Taip pat įsteigtas, įsteigti Europos sąjungos referenciniai centrai, tam tikras tinklas, kuris leidžia keistis patirtimi, pagerinti diagnozes ir užtikrinti priežiūrą. Toks yra tikslas Čia reikia paminėti direktyvą dėl tarpvalstybinės sveikatos apsaugos. Ji leidžia padidinti piliečių judumą Europoje sveikatos apsaugos tikslais. Taigi ES atsakas - parengti ES bendrus veiksmus, įsteigti Europos referencinius centrus ir parengti nacionalinius retų lygų planus. Jos reikėjo parengti iki 2013 metų pabaigos ir užtikrinti mm, vaistų, medikamentų tiekimą. Daug valstybių pasistengė, kad vaistai taptų prieinami. Ir tai padarė kartu su farmakologijos pramonė. Politikos iššūkiai kurie laukia ES sveikatos apsaugos rytyje. Tai ir narkomanija, narkotikų naudojimas, tai sveikatos ir socialinė problema. Toliau hepatitas C ir kitos užkrečiamos lygos, intraveninių narkotikų vartojimo atvejais. Antras dalykas 2012 metais E, pradėta vykdyti tarp valstybinės sveikatos apsauga, koncentruojamasi į pacientams skirtus centrus, e-sveikata. Tai tam tikri sprendimai tvariai sveikatos apsaugai. Dauguma valstybių narių įvykdė reformas ir į savo sistemą įtraukė e-sveikatos sistemą, įvykdyti bandomieji projektai, tokie kaip e-receptas, mm, išlaidų kompensavimo sistemos. Ir ketvirtas dalykas – naujos technologijos, terapijų strategijos ir gydimo metodai. įvairioms lygoms. Tai turėtų tapti paskata e, privačioms kompanijoms savo tyrimus paversti praktiniais sprendimais, kurie prieinami pacientams. Ačiū. Gal turite klausimų? Thank you, Chairman. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau užduoti kelis klausimus mūsų ekspertai sveikatos priežiūra na, patenka į valstybių narių kompetencijas, tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad na, egzistuoja tam tikras nesuderinamumas su komisijos siūlom, pasiūlymais. Sveikatos priežiūroje reikalingi konkretūs veiksmai, pavyzdžiui, tokiuose srityse kaip e-sveikata, e, priklausomybės ir panašiai. Kiek mes žinome iš žiniasklaidos, viena iš pagrindinių agentūrų, kuri yra atsakinga už e, šią sritį, tai yra EMA, bus perkelta. E, tiksliau, už ją bus atsakingas ne e, sveikatos reikalų ministras, bet tiksliau komisaras, bet komisaras, kuris bus atsakingas už bendrą rinką. Kodėl tai buvo pasielgta ar pramonės, ar pacientų vardan? Nes jeigu tai yra daroma dėl pacientų, tai tikrai nemanau, kad e, protingas toks būtų žingsnis. Prisimenu, kokia situacija buvo prieš keletą metų, kai komisaras buvo e, Ferhoigenas atsakingas už šitą klausimą. Ir tuo metu Lenkijoje tikrai mm, mūsų netenkino situacija, kai parama daugiau buvo skirta pramoniai, o ne pacientams. E, tuo metu buvo laikotarpis, kur e, tikrai gydimas ženkliai pabrango dėl e, to, kad e, generi, e, dėl patentų ir dėl generinių vaistų neprieinamumo. Taigi aš norėčiau sužinoti, gal panašios situacijos galime tikėtis ir dabar. Taip, iš tiesų yra sudėtingas klausimas. Kaip ir sakiau, ES vaidmuo yra tiesiog papildyti nacionalinės politikas ir užtikrinti koordinavimą bei bendradarbiavimą tarp šalių. E, kalbant apie jūsų konkrečiai vardintą temą, Europos Sąjungoje e, siekiama e, vaidinti aktyvesnį vaidmenį narkomanijos srityje. Ne vien tik dėl ekonominių priežasčių, bet, pavyzdžiui, galvojant apie 2014-2020 metų sveikatos programą, daugiau dėmesio skiriama retoms lygoms, e, prieigai prie priežiūros, e, siekiama sumažinti atotrukius, netoligumus, sveikatos priežiūros sistemose. Taigi aš manau, kad e, kalbant apie narkomaniją, apie vaistus ir administravimą, ES nori tiesiog e, suteikti tam tikras paskatinimo priemonės e, vaistų pramoniai, kad jie aktyviau dalyvautų tyriamajame darbe. Yra mm, mm, na, ES iniciatyvų. Deja, ne, negaliu atsakyti mm, į jūsų klausimą dėl to, ar gerai, kad agentūra yra perkeliama į bendrosios pramonės komisaro portfelį. Žinau, kokia yra situacija, tarkim, Vokietijoje. E, ir kad e, už farmacijos dalykus yra atsakinga, tarkim, ekonomikos reikalų ministerija, nors e, žinia, kad e, šis klausimas yra aktualus ir sveikatos reikalų ministerijai. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Pone Meisner. O po to žodis Peterlei. Dėkoju pirmininkė. E, turiu tris klausimus. Visų pirma, kalbėsiu apie sveikatos politiką. Sveikatos politika yra nacionalinė, aišku, tarp skirtingų valstybių yra skirtumų, tikiuosi, kad na, ji vieną dieną taps europinė. Sakėte, kad egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių. E, kaip būtų galima užtikrinti didesnį tolygumą E, ar galite pateikti kažkokių rekomendacijų. Jūs kalbėjote apie migrantus, apie senėjančią bendruomenę. Ir akivaizdu, kad e, reikia organizuoti apmokymus e, žmonėms, kurie teikia priežiūros paslaugas. Ir į tokius apmokymus turėtų būti įtraukti, pavyzdžiui, ir kultūriniai aspektai. Taigi gal galėtumėt pateikti mm, rekomendacijas šiai sričiai. Jūs taip pat kalbėjote apie inovacijas, tačiau mūsų biudžetai yra riboti, neturime daug lėšų nei inovacijoms, nei prevencijai, bet mūsų šalyse yra nemažai įmonių, kurios yra specializuotos. Uh, E, vienos specializuojasi prevencijos rytyje, užtikrina, pre, tarkim, lygų prevenciją savo darbuotojams. Taigi norėčiau sužinoti, gal pramonė galėtų čia vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Ačiū. Atsakysiu į jūsų pirmą klausimą dėl atotrukio mažinimo. Yra parengtas atitinkamas veiksmų planas, kurio tikslas yra tiesiog užtikrinti suderinimą tarp įvairių veiksmų, e, kurie yra skirti sumažinti atotrukius tarp sveikatos priežiūros sistemo. Taip pat egzistuoja ir socialinių iniciatyvų, užimtumo iniciatyvų ir panašiai. Taigi, kalbant apie tų netoligimų mažinimą, e, mažinant nutukusių žmonių skaičių. Matome, kad vis daugiau nutukusių žmonių yra tarp pažeidžiamų asmenų, ekonominė krizė palėtė ir visuomenės sveikatą, e, žmonės daugiau e, rūko, e, ypač padaugėja rūkančios menų tarp bedarbių, kyla problemų su alkoholio vartojimu, didėja sergančiųjų psichinėms lygomis ir visą tai bandome spręsti per 14-20 metų programą. Būtent skiriam, daug dėmesio skiriama pažeidžiamoms darbo grupėms per įvairias na, tam, pre, tam tikras prevencinės priemonės. Taip pat yra nustatyti ir kriterijai, pagal kuriuos tos iniciatyvos yra įvertinamos. Kalbant apie nutukimą ir praeitą e, veiksmų programą. E, Iniciatyva šioje srityje buvo įvertintos, kokiu rezultatu buvo pasiekta, pavyzdžiui, mokyklose. Taigi iniciatyvų e, rezultatai bus priimti domen, kai bus imtasi įvairių veiksmų pagal 14-20 metų programą. Įvertinimas yra būtinas tam, kad mes galėtumėm sumažinti netoligumus. Jūs taip pat kalbėjate apie migrantus, apie kultūrinius dalykus. Kaip sakiau, yra e, sveikatos pavojų e, E, kurie, kurie yra susiję su būtent migrantų populiacija. Vis daugiau matome, kad didėja sergančiųjų tuberkuliozę. Taigi kultūrinis aspektas, apie kurį jūs kalbėjote, yra labai svarbus. Dabar kaip būtų galima sumažinti e, sergančiųjų skaičių, be abejo reikėtų turėti ir atitinkamas e, prevencijos programas, integruota sveikatos priežiūra reikalinga, mm, reikalingas e, mm, toks bendradarbiavimas tarp sveikatos priežiūros specialistų ir socialinių darbuotojų. Ir e, čia ES per įvairias programas veikia, yra organizuoti įvairūs bandomieji projektai, daugiausiai dėmesio skiriama pažeidžiamoms e, grupėms. Vėlgi, e, stebėsena yra labai svarbi, e, siekiant užtikrinti, kad mūsų politikos būtų pagrystos įrodymais, kad būtų surinkti tinkami duomenys ir kad tikrai žinotumėm, kad mūsų veiksmai na, yra tikslingi ir pasiekia atitinkamas e, grupės. Kai kurios valstybės, e, tarkim, neturi infekcinių lygų registro. E, Belgijoje tokio registro nėra. Galbūt na, ketinimų sukurti tokią duomenų bazę yra, nes, tarkim, hepatitui B ir hepatitui C duomenų bazės jau egzistuoja. dėl senstančios bendruomenės. Vėlgi, dėl senėjančios bendruomenės atsiras e, žmonių, didesnis žmonių skaičius, kuriems yra reikalinga ilgalaikė priežiūra. Ir tuos žmonės reikės gydyti ne tik nuo vienos, bet nuo kelių lygų. Uh, Dėl tos priežasties e, labai svarbus e, e, bendradarbiavimas tarp gydytojų, elektroninė sveikata taip pat gali suvaidinti čia vaidmenį socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos galėtų būti vienodžiau teikiamos ir taip būtų galima sumažinti sveikatos priežiūros paslaugų kaštus. Na ir jūs dar klausote apie inovacijas, sveikatos e, problemų prevenciją. Aš norėčiau pasitikslinti, ką jūs turite omeny, sakydama inovacijas. Vokietijoje žinau, kad e, verslas E, dalyvauja e, prevencijos veiklose. Pavyzdžiui, yra parengiamos spets programos darbuotojams, kad jie būtų sveiki. Taigi aš maniau, kad e, gal būtų galima pasikeisti geriausią praktiką tarp valstybių narių. dėl fizinės veiklos ir sveikos mytybos. Taip, e, šioje srityje yra e, sukurta tam tikra platforma, į kurią kviečiami ir verslininkai, e, gali būti sudarytos viešosios ir privačios partnerystės. Taip pat, pat patys verslo atstovai gali parengti e, prevencijos programas skirtas savo darbuotojams. Taigi e, kalbame apie jau egzistuojančią ES e, platformą skirtą sveikai mytybai ir būtent šiame forume, šioje platformoje dalyvauja ir verslininkai. Esu paminėjusi kelias programas, kurios buvo įgyvendintos mokyklose. Į tas programas ir jų gyvenimą įtrauktas ir verslas. Pavyzdžiui, Ferro Rocher E, tų programų tikslas yra padidinti fizinį aktyvumą. Taigi mes matome, kad e, vis ir daugiau e, atsiranda privačių ir viešųjų partnerysčių gyvenant tokius, tokius veiksmus. Ir tai yra naujas dalykas. Tai pa, leidžia pasiekti efektyvesnių rezultatų, rezultatų, nes tarkim, jeigu viešasis sektorius turi vis mažiau pinigų, tai tą pinigų trūkumą gali kompensuoti verslas, verslo iniciatyva. E, gerbiami kolegos, ir toliau pirmininkausiu posėdžiai. Kitas e, klausėjas yra ponas Peterle. Ačiū, pirmas pirmininkė. Mano klausimas bus šiek tiek ilgesnis, nes esu ir vienas iš pirmininkų darbo grupėje viešosios sveikatos srityje ir konkrečiai užsimų vėžio klausimais. Norėčiau pasakyti, kad e, pasisakymai e, reginiuose kaip šis yra panašus, bet matome, kad vis tik statistiniai duomenys kas kart blogėja tendencijos nėra labai palankios. Nepaprastai daug naujų vėžio atvejų nustatoma. Jūs minėjote ir kitas lygas. Daugybę metų Europos Sąjunga valstybės narės nesugebėjo investuoti daugiau į e, prevenciją. 3 procentai tiek ir išliko. Tokia ir išliko riba tačiau tai turi e, kaip prioritetas tapti matomesniu. Mes e, turime specialius veiksmus e, skirtus kovai su vėžiu, bet esmė yra tokia. Vėžio atveju yra daugiau ir mes prarandame kovą su vėžiu. 30-50 procentų žmonių, kurie serga vėžiu, anksčiau ir mirio, e, vėliau mirs Europoje. Mes turime pakeisti savo požiūrį. Nesakau, kad nuo simptominio prie holistinio požiūrio turėtume pereiti, bet na, manau, kad reikėtų kažkaip siekti geresnių rezultatų. 28 šalis, mano manimu, gali pasiekti daugiau. Piliečiai iš mūsų taip pat kur kas daugiau tikėsi. Mes turime siekti toliau, galvodami apie visuomenės sveikatą ES lygių. Sveikatos e, politika yra valstybių narių kompetencija, tačiau mes vis tiek galime dirbdami kartu kai ką pasiekti jeigu dirbsime visi kaip sąjunga. Mums reikia sveikatos sąjungos, neturėtume e, dangstytis tuo, kad ne mes atsakingi už sveikatos apsaugą. Mums reikia Europos semestro sveikatos apsaugos srityje, kadangi E, tikrai pamatysime e, sveikatos krizę po finansinės krizės. Žinome, kad e, bendrovė, draudimo bendrovės jau kenčia. Reikia mums keisti viską, reikia tikslų. Komisijos narys Borč pasiūlė investuoti 5 procentus į prevencinę apsaugą. Tai turėtų būti vienas iš svarbiausių elementų. Valsty, ES ir valstybės narės e, per šitą kadenciją turėtų didinti išlaidas prevencijai e, lygų 5 procentais. Ir Dar baigdamas norėčiau paklausti, kur mes galėtume daugiau padirbėti ir kokie yra didžiausi trūkumai ES sveikatos apsaugos politikos srityje. dėl ISKRA Italijoje esančio bendro tyrimų centro. Mes galėtume pasitelkti šį centrą e, labiau visuomenės sveikatos sityje. Kokį vaidmenį? Kaip jis galėtų suvaidinti didesnį vaidmenį? Ačiū. Gerimas Peterle, dar trys papildomi klausimai. Pone Betier, Liovin ir ponas Farija. Norėčiau E, pasiūlyti visiems jums pateikti savo klausimus, o paskui suteiksime žodį poniai Kuotbach, kad ji atsakytų. Prašom, ponė, bet ir. Bet ir. Dėkoju. Norėčiau paklausti, ar jūs nekeitinate parengti gairių valstybėms narėms, kurios leistų uh, E, kaimo vietovėse gyventiems žmonėms e, įgyti geresnės galimybės į sveikatos apsaugą. Jiems kartais tenka keliauti vos ne šimtus kilometrų, kad jie galėtų susitikti su e, bendrosios praktikos gydytoju ir specialistu. Turiu keletą pavyzdžių iš Kroatijos. Pagal duomenis turimus matome, kad dvi moterys per dieną miršta nuo krūties vėžio. Jeigu galėtume už geresnę prevenciją užtikrinti, tai situacija būtų geresnė. Kaime gyvenantys žmonės neturi galimybės naudoti sveikatos apsaugos paslaugomis, trūksta specialistų ir svarbu yra jiems padėti užtikrinti paslaugas sveikatos apsaugos. Tie žmonės mums, e, mūsų labui daug ką daro, jie gamina maistą, e, saugo įvairovę gamtinę ir mes neturėtume jį iš jų atimti tokios e, vienos iš pagrindinių žmogaus teisų, teisės į sveikatos apsaugą. Ačiū dabar Izabela. Prašom, jūsų eilė. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau paklausti jūsų dėl antimikrobinio atsparumo. E, pasaulinė sveikatos organizacija balandį pareiškė, kad tai yra viena iš didžiausių grėsmių žmonijai. Tai yra padidėjęs atsparumas antibiotikams. Ir dėl to ateityje nebebus taip paprasta išgydyti tas lygas, kurios šiandieną yra lengvai išgydomos. Tai labai rimta problema. Šių metų pradžioje girdėjome, kad Danijoje keturi žmonės mirė dėl to, kad e, jiems išsivystė antimikrobinis atsparumas e, bakterijai, kuri taip pat yra aptinkama keulėse tai yra tarptautinė e, problema ir jie aktuali įvairiems sektoriams, pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriui. Reikia galvoti, kaip mes galėtume e, išvengti realios problemos šioje srityje. E, kiaulės Danijoje daugelie šalių sudaro 90 procentų visų gyvulių tiksliau jos 90 procentų keulių turi tą e, bakteriją, kuri yra atspari antibiotiniam gydimui. Reikia platesnio, tarp sektorinio, tarp šakinio požiūrio, kad būtų galima e, kovoti su tokiomis e, grėsmėmis visai žmonė, netgi pasakyčiau. Ir ką jūs galite pasakyti apie tai? Dėkoju. Ačiū. Ponas Parija, paskutinis klausytojas. Dėkoju, pirmininkė. Jūs kalbėjote apie ebolą. Nepaprastai daug investuota į mokslinius tyrimus, į vakcinų e, paieškas ir ES turi e, dėti pastangas. Prieš keletą e, dienų Ispanija pareiškė, kad reikia uždaryti vieną valstybinę ligonę, nes ten e, paguldytas žmogus, kuris galbūt kenčia nuo ebolos. Galiausiai ligonės nereikėjo uždaryti, nes paaiškėjo, kad tas žmogus nebuvo užsikrėtęs. Ir mes E, kaip, ar lauksime, e, kaip viskas plėtos, ar ES ne, neturėtų būti aktyvesnė. Dabar suteiksiu žodį mūsų viešiniai, kad atsakytų į klausimus. Dėl investicijų didesnių į prevenciją. Nuo 3 procentų iki 5 procentų tiek skirti iš biudžeto sveikatos apsaugai. Ir jūs klausėte, ar reikėtų dar daugiau siekti. Tai, ką ES dabar daro, aš mačiau nacionalinius kovos su vėžiu planus, nacionalinius planus dėl retų lygų, yra tikslai. Ir jeigu taip nebūtų buvę padaryta, šiandieną E, valstybės neturėtų jokių planų dėl jokių lygų. 2014 metais dauguma valstybių narių buvo pasitvirtinusios kovos su vėžiu planus, ar jie labai išsamus, ne, bet bent jau e, daugumą valstybių e, egzistuoja tokie planai. 2013 metais buvo siekiama parengti retų lygų planus ir įgyvendinti. Tikslas buvo pernai gruodis, o šiandieną dauguma šalių jau turi tokius planus, nacionalinius planus. Jie yra išsamus, e, ne, ne visur vienodai išsamus, lygmuo skiriasi šalyse, bet svarbu yra tai, kad tikslai numatyti, kaip kad ir Europos Sąjungoje pagal politikos sritis nes e, kitokiu atveju atsiras daugiau neligybės, netolygumų tarp šalių. Kai kurios šalis įmas iniciatyvų, rengdamos e, nacionalinius planus e, vėžio sityje, kai kurios šalis nebūtų norėjusios tą daryti, to daryti. 5 procentai. PBO tą jau daugybę metų sako apie tai, kad reikia dinti lėšas lygų prevencijai, nes e, gydimas ir rūpyba yra, priežiūra yra kur kas e, brangesni dalykai e, rizikos veiksniai yra aiškus dėl chronių, chroniškų lygų - tabakas, alkoholis, mytyba, fizinės veiklos toka, tai yra elgės, su elgesiu susiję veiksniai, rizikos veiksniai, kurie yra labai svarbus. Reikia plėtoti priemonės e, šiose sityse, bet e, kol kas e, tą nelengva padaryti. Išmačiau planų valstybių, viskas vyksta vyksta procesas, galbūt reikėtų tikslų e, konkrečių ir, aišku, būtų labai gerai, jeigu būtų padintos išlaidos prevencijai. Kitas dalykas - gairės kaimo teritorijoms, e, pagalba gyventojams gyvenantiems atokiuose e, rajonuose, teritorijose. Tokiu būdu būtų užtikrinama didesnė lygybė. Ne tik tarp šalių egzistuoja neligybė, bet ir tarp regionų. Pavyzdžiui, tarp kaimo vietovių, miestų padėtis yra labai skirtinga. Jau kalbėsime apie galimybę pasinaudoti sveikatos apsaugos paslaugomis, yra mažiau ligonių, mažiau gydytojų kaimuose. Taip pat e, antrinė prevencija, e, patikra, e, ankstyva diagnozė, tai labai svarbu. Diagnozės nustatymas pavėluotas yra labai nepalankus dalykas pacientui. Pacientams taip pat reikia suteikti daugiau informacijos, tam tikrų galių. Jie turėtų imtis iniciatyvos, bet vėlgi jie turėtų pirmiausiai turėti informacijos daugiau dėl krūties vėžio mm, atvejų daugėja ir tai reiškia, kad nacionaliniai planai turėtų numatyti tam tikras rekomendacijas, gairias mm, dėl patikros ankstyvos diagnozės, galbūt reikėtų renkti tam tikras kampanijas kaimuose e, skirtas e, moterims ir palengvinti galimybę pasinaudoti sveikatos apsaugos paslaugomis, pavyzdžiui, numatyti kompensavimą išlaidų. Sakoma, kad e, nepaprastai daug naujų vėžio atveju nustatoma ir reikia e, daugiau veiksmų šioje srityje. Akcentuočiau politikos priemonės, kurios turėtų būti įgyvendinamos šalių. Konkrečiai, siekiant e, mažinti tokių e, lygų atvejus dėl antimikrobinio atsparumo, tai didžiulė grėsmė Pasaulinė sveikatos organizacija e, su e, Europos bendradarbiavimo ir plėtos organizacija parengė gairias e, parengė mm, tam tikras konkrečias, konkrečias priemonės, pasiūlė. E, kalbama apie tarp žinį, požiūrį, tarp šakinį požiūrį, žemės ūkis ir e, sveikata. Ir aš paliksiu tą klausimą Robertui, jis taip pat pakalbės apie maisto saugą. Dėl ebolos simptomų ir ar ES neturėtų būti aktyvesnė, reaguodama į šį proveržį. Neseniai JAV ebolos protrukis e, buvo pavadintas nepaprastai rimta tarptautinė problema ir e, reikia dirbti, koordinuoti veiksmus, vertinant riziką, parengti, stiprinant ir užtikrinant, kad ES bus pasirengusi susidoroti su grėsmėmis. Šimt ta procentinės apsaugos e, neturime, yra silpnų grandžių. Bet jeigu pasižiūrėsime į tai, kas šiandien vyksta Afrikoje, skaičiai duomenys rodo, kad geometrinė progresija didėja susirgymų atvejai mes turime išlikti budrus, e, gebėti reaguoti ir e, žiūrėti, kaip e, nacionaliniu lygmeniu būtų galima sureaguoti. Taigi labai svarbu dirbti rengiant protokolus, gairias, reguliariai informuoti apie grėsmės ir reikia atlikti tokias investicijas. Tai nauja grėsmė ypatinga situacija yra susidariusi tarptautiniu mastu visuomės sveikatai ir ES, man atrodo, žengia teisinga linkme. Tai atrodo atsakiau į visus klausimus. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymą, jūsų išvalgas. Dabar kitas, kita mūsų seminaro dalis. Nepaprastai aktuali tema maisto sauga ir norėčiau pakviesti poną Robertą Pedersoną pasisakyti. Yes, um, thank you, Mr. Chairman, uh, for giving me the floor. Yes. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu apie ES maisto saugos politiką, esamą situaciją, prieš istorę ir ateities iššūkius. Kartais šis klausimas kontroversiškas, tačiau pateiksiu šiek tiek prieš istorijas faktų apie ES politiką toje srityje, dabartinę situaciją ir ateitį. Nustačiau tris pagrindinius iššūkius, tačiau jų yra daugiau sudėtinga sukoncentruoti į tris. Pirmiausia, norėčiau aptarti tą savoką maisto sauga ir kaip ji anksčiau buvo suvokiama ir dabar. Maisto sauga tai įvairios sąlygos ir praktikos skirtos apsaugoti maistą nuo teršalų, mikrobų ir kitų lygas sukeliančių organizmų. ES metodika yra šiek tiek skirtinga. Žiūrint istoriškai, ES užtikrina aukščiausią kokybę. Tai susiję ir su augalų sveikata, gyvūnų sveikata ir gerovė. Tai puikus pavyzdys, kad gyvūnų sveikata ir sauga bei žmonių sveikata yra glaudžiai susiję. Perspektyvą, kalbant apie ES maisto saugą, reikia matyti platesnę. Svarbu atsiminti, kad ES sveikatos apsaugos politika yra skirta žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat ginti vartotojų interesus, bet taip pat jis tengiasi prisidėti prie vidaus rinkos klėstėjimo ir prekių laisvo judėjimo. Kokia dabartinė situacija ir politika? Politika grindžiama bendruoju maisto įstatymu ir baltaja knyga, kuri buvo paskelbta po mm, galvijų kempinligės mm, krizės protrukio. ES maisto saugos politika yra, sakyčiau, unikali, skirtinga nuo kitų prekybos blokų politikos. Kodėl? Pirmiausia, taikomas prevencinis principas. Tai gan akademinė savoka. E, tai akademinės e, požiūris su tam tikrais nežinomaisiais. Antras bruožas būdingas ES tai yra žvilgsnis apžvalga visos grandinės, maisto grandinės. Palyginus su JAV maisto e, saugos sistema, ES labai, e, sistema labai skiriasi. E, nes JAV ieškoma galutinio sprendimo, o ES mato visą maisto grandinę. Nustatomi kritiniai rizikos taškai ir sritys, į kurias koncentruojantis galima apskritai pagerinti maisto saugą. Bendrėjai maisto saugos e, teisės aktai ir baltoji knyga tai horizontalieji teisės aktai, jų kūrimas yra užbaigtas. Tiesa, išlieka neišspręstų klausimų, teisėkros klausimų susijusių su gyvūnų ir augalų sveikata. Tas darbas turėtų už, būti užbaigtas 14-15 metais. Nėra reikalo nerimauti, kad žmonės liks be darbo, nes maisto saugos klausimų visada išliks. Beje, reikia paminėti, kad pagal refit procesą maisto saugos reglamentai ir politika bus peržiūrimi. E, tai susiję ir su administracinės naštos mažinimu, ir su reglamentavimo kaštų mažinimu. Labai svarbu įvertinti, kaip ta sritis plėtosis. Užsakyti du tyrimai. Vienas dėl bendrųjų teisės aktų ir kitas dėl skubių perspėjimų sistemos. Su šitais klausimais mums būtinai mums reikia toliau dirbti, nežinome, kokios bus padarytos išvados, bet darbas vyksta. Šitą skaidrę norėčiau praleisti, nes nustačiau pagrindinius tris iššūkius, o čia visi kiti iššūkiai. E, paminėsiu pagrindinius iššūkius, kuriuos norėjau aptarti. Pirmas – globalizacija, klimato kaita ir dvišalių prekybos susitarimų plitimas – Antra, e, nuolatinės problemos. Maistų perdodamos lygos kampilobakter ir salmonela, taip pat naujos grėsmės e, visuomenės veikatai, tokios kaip antimikrobinis atsparumas, bakterijos evoliucionuoja, mutuoja ir tai kelia rimtą pavojų visuomenės veikatai. Ir trečia, naujos technologijos, cheminės medžiagos naudojamos maisto gamyboje. Potencialas yra teigiamas. Gali padėti maisto gamyboje, tačiau reikia ir atsargiai vertinti. Dabar aš norėčiau pateikti konkrečių pavyzdžių apie tuos tris iššūkius. Pirma, globalizacija ir klimato kaita. Labiausiai noriu pabrėžti, kad kombinuotas globalizacijos ir klimato kaitos poveikis reiškia, jog daugėja maistu pernešamų lygų, taip pat gyvūnų sveikatos problemų, kurių anksčiau savo regione nesame matę matome pirmosius pavyzdžius. E, pavyzdžiui, mėlynojo liežuvio lyga, kuri anksčiau Europos regione neegzistuodavo, o dabar atsirado. Antra, klimato kaita greičiausiai lems pokyčius mūsų maisto gamybos būduose ir gali padaugėti toksinų, pesticidų likučių maiste. Dėl to daug problemų susiję su klimato kaita. Priminsiu, ką sakė kolegos. Mums reikia daug labiau integruoto požiūrio, kuris apimtų maisto saugo klimato kaitą ir apskritai maisto gamybos sistemas. Taip pat noriu pabrėžti, kad prekybos susitarimuose vis daugiau daromas spaudimo arba iš tų susitarimų išplaukia spaudimas e, mūsų reglamentams, reglamentavimui. Ta spaudimą daro vyriausybės, kurios nori tuos susitarimus sudaryti taip pat kiti maisto grandinės veikėjai. Pilietinės visuomenės tam tikros grupės reiškia susirūpinimą, kad dėl to spaudimo gali ES atsirasti nenoras tam tikras rytis reglamentuoti, kad tai nepakenktų laisvos prekybos sustarim, sustarimams. Ir galiausiai noriu aptarti ir pateikti pavyzdį transatlantinės prekybos partnerystės investicijų ir prekybos partnerystės. Tas e, prevencijos principas, kurį taiko Europos Sąjunga. Aš prevencinį principą ir mokslinius tam tikrus netikrumus aš aptarsiu vėliau pateikdamas konkrečių pavyzdžių. Maistu perdodami patogenai, tokie kaip salmonelė ir kampilobakter, apie juos vis dar dažnai pranešama. Gerai, kad pranešite, papasakote apie Danijos pavyzdį. Aš pats gyvenu Danijoje. Danijai gerai sekėsi išnaikinti salmonelą, tačiau vis dar nustatome naujų protrukių. Šita problema nesibaigianti. Negalime išleisti jos iš akių. Bakterijos ir mikrobai nuolat evoliucionuoja ir mutuoja. Ir tai pagrindinė antimikrobinio atsparumo priežastis. Iš visuomenės veikatos ir maisto saugos požiūrio taškų tai milžiniška problema. PPO atstovė Margaret Chan yra teigusi, kad pereiname į postantibiotikų erą. Ką tai reiškia? Lygos ir infekcijos, kurias anksčiau mes sugebėdavome išgydyti, jas ateityje suvaldyti bus nepaprastai sudėtinga. E, paprastas gerklės peršalimas ar koks nors įsibrėžimas gali tapti uh, labai rimtų iššūkių mums išgydyti ir tai kelia didžiulį nerimą. Kodėl aš kalbu apie tai? Ogi todėl, kad antimikrobinis atsparumas didelio dalimi siejamas su galvijų auginimo metodais. Antimikrobinis atsparumas glaudžiai susijęs su intensyviu galvijų auginimu, taip pat su jų auginimo ir laikymo tankiu, su įvairiomis galvijų auginimo praktikomis. Šitoje srityje mums yra kur pasitemti. Jūs, jūsų komitetas ir komisija turėtų dirbti matydami tokį cross sektorinį požiūrį matydami ir visuomenės sveikatos, ir maisto saugos problemas. Šitas problemas reikia spręsti labiau sistemiškai. Dar vienas pavyzdys apie prevencinį principą. Jums teks šios kadencijos metu dirbti su endokrinų disruptorių problema. Komisija nesiniai paskelbė gairių žemėlapį, kaip parengti strategiją kovojant su endokrinų disruptoriais. Trumpai paaiškinsiu, kas tai yra. Nenoriu leistis į smulkmenas. Endokrinų disruptoriai sujaukia mūsų kūnų funkcijas ir sujaukia mūsų hormonų ir endokrinų sistemų veikimą. O iš to išplaukia ir reprodukcinės sveikatos problemos, e, vaikų nevaisingumas, vežys e, susijęs su endokrinų sistemomis, taip pat nutukimas, ansvaris. Štai tokios įvairiausios problemos. Kaip valdyti riziką? Įprastiniai rizikos valdymo metodai neveikia kovojant su endokrinų disruptoriais. Bandant e, nustatyti dozes, čia ne dozė svarbu, daug labiau lemia, kiek laiko jūs susidurėte su tais endokrinų disruptoriais, kokį gyvenimo ciklą. Ir tai yra geras pavyzdys E, to prevencijos principo, kodėl jis įtraukiamas ES maisto saugos politiką. Ogi todėl, kad mes leidžiame savo priimti teisės aktus, net jeigu mokslinių konkrečių galtinių įrodymų nėra. E, maisto, tradicinė maisto saugos politika, prevencijos principas visada ES buvo taikomas, bet dabar vykstant dėryboms dėl dvišalių sustarimų daromas spaudimas, kad jo būtų atsisakyta. Ir paskutinis pavyzdys, kurį noriu pasitelkti, tai technologijų vaidmo, biotechnologijos, nanotehnologijos, genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai. Štai mums tenkantys iššūkiai. Taip pat su jais teks susidurti primant teisės aktus. Genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai, priimant sprendimus ES teks prie to sugrįžti. Valstybėms narėms grįžo teisė uždrausti GM maistą ir pašarus, mokslinis neiškumas, mokslinių tyrimų neiškumas. Kai kurios vyriausybės argumentuoja, kad reikia remtis moksliniais tyrimais, bet e, kita vertus mes vis dar nesukūrėme sistemiško požiūrio, kuris įvertintų ir gamybos sistemas, ir eko, poveikį ekosistemoms ir žmogaus sveikatai tai pagrindinė problema. Mūsų mokslas žengia žingsniu atsilikęs nuo šitų labai sudėtingų kompleksinių fenomenų. Ir galutinis e, punktas apie technologijas. Daugelis tų technologijų atveria privalumų, bet kita vertus labai svarbu įvertinti, kas nusveria riziką ar privalumai. Ir paskutinė pastaba apie nanotehnologijas ir gyvūnų klonavimą. E, šitie klausimai aptariami teisės aktuose dėl naujoviškų, naujų maisto produktų. Čia kyla ir ekologinių abejonių, ir etinių abejonių. Nežinau, ar naujų, naujųjų maisto produktų teisės aktai yra pakankamai platus, kad galėtų spręsti mm, šitos klausimus. Nanotehnologijos, GM. Taigi, technologijos padeda mums tobulinti procesus, bet ir turi neįgiamų pasiekmių sveikatai, aplinkai bei maisto saugai. Baigiau savo pranešimą, lauksiu klausimų ir užduodu klausimą pats. Pagrindinis klausimas, kaip ES susidoroti su maisto saugos, e, visuomenės veikatos, aplinkosaugos ir verslo iššūkiais. Kaip visą tai e, suderinti bendroje mozaikoje. Maisto sauga, noriu pabrėžti, yra dalis platesnės maisto politikos. Matykime visą sudėtingą vaizdą. Maisto sauga, visuomenės sveikata, sveika mytyba, e, lygas. Tradiciškai ES labai, e, jos politika labai stipri maisto saugos srityje, tačiau viskas sudėtingėja, galbūt reikia šiek tiek atsitraukti ir pradėti taikyti labiau sisteminį požiūrį. Ačiū. Mes visi, aišku, norėtume rasti atsakymą į jūsų klausimą. Nuostabu būtų rasti pusiausvyrą tarp aplinkosaugos ir verslo interesų. Patirčių turime įvairių ir gerų, ir prastų, O dabar e, žodis e, parlamentarams. Pirmiausia, ponas Stas. Trys arba keturi kalbėtojai užduos klausimų ir po to pranešėjas galės atsakyti. Eigenlijk twee vragen. Uh... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau užduoti du klausimus. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Pederson už prezentaciją. Na, jūs puikiai e, pristatėte susidariusią situaciją. Norėčiau paklausti apie laisvos priekybos e, susitarimus ir kokios galėtų būti jų pasiekmes e, mūsų uh, E, teisės aktams e, sveikato, e, tiksliau, saugos rytyje. Gal galėtumėte daugiau pateikti informacijos? Kaip tokie laisvos prekybos sutarimai galėtų konkrečiai įtakoti mūsų maisto saugos teisės aktus? Na, komisarai sakė, kad mes e, neįsileisime žal, žalios e, mėsos, mes e, nenuleisime mm, iškeltos kartelės maisto saugos rytyje. Tad norėčiau sužinoti, kokį poveikį turės laisvos prekybos susitarimas. Norėčiau paklausti dar vieną dalyką. E, Komis, komisijos pirmininkas Junkeris pareiškia, kad per artimiausius šešerius mėnesius jis norėtų, kad būtų pakeisti atitinkami teisės aktai. Ir man atrodo, kad jis turėjo omeny dabar esančius teisės aktus. pagal kuriuos būtų sugražintos tam tikros galios priimti sprendimus valstybėms narėms. Tačiau baga... Ir tai bus pasielgta dėl to, kad, tarkim, taryboje negalima susitarti genetiškai modifikuotų organizmų atveju. Tokiu atveju valstybės narės galės laisvai priimti sprendimus uh, uždrausti GMO Gal komisija šiuo atveju galėtų pateikti konkretų pasiūlymą e, dėl kitokio sprendimo prieimimo, tai pagal kurį, jeigu dauguma valstybių narių prieštarautų GMO, e, toks sprendimas būtų ir priimtas. Ačiū. Toliau žodis poniai Pyra. Ačiū. panas Piecha. Ekspertas e, pristatė iššūkius, kuriais mes e, susidursime ateityje, bet norėčiau pakalbėti apie esamą situaciją. Turime labai griežtus teisės aktus, tačiau manau, kad mes e, nepasiekėme užsibrieštų rezultatų dėl maisto saugos. Prieš keletą mėnesių, man atrodo, The Guardian rašė, kad e, du e, trešdaliai paukštienos, kuri yra, parduodam, par, kuri yra parduodama e, jungtinėje karalystėje, yra užkresta kampilo bakterija. E, tokia yra situacija. Ir man atrodo, na, situaciją būtų galima išspręsti labai paprastai. Tai yra apipurškiant e, užkrestas vištas chloro. Tokiu būdu būtų sunaikinta ta kampilo bakterija. Vis dėlto nežinau, kokį poveikį turi, visą tai turės e, na, vartotojams, ar naudoti uh, chlorą tokiais dideliais kiekiais yra saugu. Štai koks klausimas. O kitas dalykas yra hormonų E, lygio hormo, e, reguliavimas. Noriu sužinoti, ar bus keičiami atitinkami teisės aktai. E, žinau, kad hormonų naudojimas galvininkystėje yra labai dažnas nes e, leidžia užauginti e, didesnio, didesnio svorio e, galvijus. Tačiau tai yra labai rimta problema, nes susišaukia su antikru, antimikrobiniu atsparumu. Vis daugiau hormonų yra naudojama pašaruose, todėl didėja atsparumas antimikrobams. O per pastaruosius 20 metų nėra išrasta naujų antibiotikų, kurie galėtų išspręsti MRA problemą. Na ir dar vienas dalykas, tai yra Rusija ir jos taikomas embargo. E, embargo buvo pritaikytas, e, nes mm, neva ES egzistuoja labai e, prastos procedūros, E, jautinos kontrolės rytyje ir todėl yra draudžiama importuoti į Rusiją jautiną. Ponas Balco. Ačiū, ponas Peterson. E, jūs savo pasisakymę kalbėjote apie ES, apie maisto saugos politiką. E, sakėte, kad yra gerų dalykų mūsų politikoje kad yra taikomas tinkamas toks holistinis požiūris į visą, į apimantis visą maisto grandinę. Kitaip tariant, reikia, reikia žiūrėti tai, kas yra pagaminama. Šis klausimas yra labai aktualus mūsų komitetui. E, turiu omeny genetiškai modifikuotus organizmus, kurių auginimas yra draudžiamas kai kuriuose valstybėse narėse. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiuo atžvilgiu. E, kuo mes turėtume vis dėlto vadovautis bendraja rinka, laisvų judėjimų ir tai, kad pačios valstybės narės surinkusios uh, E, informacija gali uždrausti genetiškų modifikuotų organizmų e, auginimą. Ar tai yra suderinama su bendrosios rinko, rinkos principais? Kuo reikėtų vadovautis? Bendrosios rinkos principais ar tuo, kad reikia apsaugoti e, visuomenę ir kokiamis sąlygomis būtų galima panaikinti GMO auginimui ir pardavimui taikomus apribojimus. Taigi e, valstybė narė gali priimti sprendimą leisti e, auginti GMO. Ar toks sprendimas būtų demokratiškas? E, jeigu, pavyzdžiui, bus, mm, jeigu turės būti priimtas sprendimas dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų auginimo. Kaip sprendimas bus primtas, pažiūrėjau, taryboje, jeigu dalis šalių sakys taip, kita dalis ne. Ir mm, sprendimas, tarkim, dėl negali būti pasiektas dėl nesutarimų tarp valstybių narių, todėl jis yra vėl gražinamas e, komisijai. Taigi aš norėčiau sužinoti, kiek na, svorio turi tokio atskirų valstybių sprendimai. Ponas Peterle. Aš norėčiau pateikti ne klausimą, bet komentarą. Yra siūloma kaip centrinį elementą iškelti vartotoje – Tai yra svarbus dalykas. Tačiau, kai yra bandoma suderinti vairius interesus, vartotojas gali jau nebebūti tuo, nebelikti mūsų dėmesio centre. Yra sakoma, kad visada reikia žiūrėti į detalės, siekdami įsiaiškinti tiesą, tačiau tiesa nebūtinai yra nulemta daugumos. Jeigu aš kaip vartotojas esu stikinęs, kad kažkas yra pavojinga, aš nenoriu leistis į diskusijas, tolesnės diskusijas. Būtent e, tokia yra daugelio vartotojų pozicija GMO atžvilgiu e, dėl mokslininkų. Dažnai mokslininkai mato tai, ko, nor, ką norėtų matyti, arba tai, kas iš jų yra prašoma. Jie apsiriboja tik tai tam tikrais aspektais ir, pavyzdžiui, dėl e, genetiškai modifikuotų organizmų niekas šiandieną tikrai negali pasakyti, kokios e, bus e, jų na, ilgalaikės pasakmes, e, kokios bus. E, pasakmes, jeigu šalia bus auginamos negenetiškai modifikuotos ir genetiškai modifikuotas organizmas. Taigi mes turime turėti teis, teisę abejonių, netgi kai gauname mokslininkų nuomonę. Mano mama yra 94 metų. Aš matau, kad jis kiekvieną dieną suvartoja daug vaistų. Tačiau nežinome, koks galėtų būti visų tų suvartojimų vaistų pasakmes, nes niekas to netyrė. Paskutinis e, kalbėtojas ponia Lavin. Ačiū. Aš norėčiau užduoti ne klausimą, o pateikti komentarą Kolega kalbėjo apie e, paukštieną, kad ją reikėtų apipurkšti chloro. Man toks sprendimas tikrai yra nepriimtinas. Aš sukilusi iš Švedijos. Mes e, sugebėjome per gerus teisės aktus sugebėjome e, sumažinti ir salmonelės mm, atvejų skaičių e, ir dėl to tikrai mm, pavojus, kad e, mm, e, salmonelė bus pernešta žmonėms, yra praktiškai neegzistuojanti. Danija Mm. gali sakyti, kad e, dažniau e, susiduria su panašiomis problemomis. Nežinau, kodėl taip yra, ar dėl to, kad galvėjai yra tankiau laikomi ir panašiai. Taigi aš norėčiau pasiūlyti ES pažiūrėti, kaip Švedijoje yra laikomi gyvuliai ir gal tada nereikės naudoti nei chloro, nei antibiotikų. Thank you. We have five. Dėkuoju. Žiūrime penkis įdomius klausimus, pastabas iš penkių klausėjų. E, suteiksiu žodį ponui Petersu, kas reaguotų. Daugybė gerų klausimų, ne visus norėčiau atsakyti, nes jie ganėtinai politizuoti geriau būtų, kad kai kuriuos klausimus jūs aptartumėte e, savo komitete, bet aš pasistengsiu. Dėl transatlantinio susitarimo maisto saugos manau, kad e, maisto sauga, e, transatlantinis investicijų sutarimas, daug kalbam apie įvairius nuogastavimus. Komisija sako, mes apsaugosime aukštus standartus, o viešai išrinkti pareigūnai aš kaip Europos pilietis taip pat e, sakau, kad reikia skaidrumo, nes kitaip kalbėsime tik tai e, pasiremdami prielaidomis. Mes e, turime konkrečiai pasižiūrėti, kas bus daroma su maisto saugos teisės aktais. Ir e, viskas turėtų būti daroma visuomeniai matant, e, kokie yra rengiami tekstai. E, GMO gražinimas į valstybių kompetencijos sritį. kiek lankstumo suteikiama valstybėms narėms. E, bendra žemės politika, jos reforma panašiai buvo, kiek siekiama išlaikyti bendrąją rinką ir laisvą apsikeitimą prekėmis, laisvus rautus ir kiek galima vėl nacionalizuoti tam tikrus klausimus, kadangi renacionalizacija prieštarauja ES bendrausios rinkos principams. Manau, Daug yra klausimų susijusių su genetiškai modifikuotais organizmais. Ir dabar 19 šalių sako ne, visuomenė taip pat e, yra gana neigiamai nusistačiusi, taigi reikėtų dar pasižiūrėti į e, šios sprendimus. Manau, kad e, diskusija yra labai politinio pobūdžio. Ir manau, kad gal reikėtų grįžti prie mokslo idėjos. Mums reikia žiūrėti į mokslą, bet ir kitus veiksnius. Aš su akademinio pasaulio atstovas ir kalbėdamas apie mokslą pasakau, kad pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime į mediciną ar gamtos e, mokslus, e, apie tai reikia galvoti mm, ne tik į socialinius mokslus. Tiek atsakant į tuo klausimu. E, chloro vonios. E, manau, ES yra prieimusi e, politinį sprendimą vadovauti sisteminiu požiūriu dėl keleto priežasčių ir yra. yra E, daug e, pavyzdžių, kalbant apie kampilo bakteriją, salmonelę. Ir tai pasiteisina realiais doleriais euro galima sutaupyti daug gyvendant atitinkamas priemonės ir programas. Kodėl e, toliau tai taikoma? valstybės narės Europos Sąjunga įgyvena tam tikrą politiką, tam tikrą praktiką. Mes turime galvoti apie įgyvendinimą. Taip pat reikia galvoti, kaip išnaikinti tam tikrus elementus ir galvant apie antimikrobinę sparumą, tai nepaprastai svarbu. Reikia galvoti apie pažangiausią praktiką, keistis patirtimi, galvant apie maisto sistemą Man atrodo, kad e, dėl chloro vonių vartotojai pasakytų, kad tai nėra tokia maisto saugos politika, kurios jie norėtų. E, Pone Petelė, svarbiausias turi būti vartotojas. Manau, kad egzistuoja tam tikra tradicija kaip plėtojasi e, ES maisto saus politika visuomenės veikata, vartotojų apsauga buvo svarbiausi elementai priimant teisės aktus maisto srityje, taip pat rengiant baltą knygą dėl maisto saugos. E, e, per karvių pasislygę išgyvename didžiulę ekonominę ir sveikatos krizę. Taip e, turėtų ir būti toliau, yra tam tikri procesai prie e, dėrybos dėl prekybų, kurie gali sukelti tam tikros spaudimo vartotojų apsaugai. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus, e, jų buvo daug, bet kai kurie iš tikrųjų buvo labai sudėtingi. Dabar norėčiau aš padėkoti visiems kalbėtojams, kurie atvyko, kurie pristatė savo nuomonę, savo požiūrį. Išgirdome labai naudingos informacijos. Ačiū Jums, kad jie pasidalėte. Kitą savaitę, e, dar kitą savaitę vyks kandidatų į komisijos klausimai. Manau, pasinaudosime tuo, ką išgirdome. klausime, žiūrėsime, ar kandidatai tikrai bus pasirengę atremti tuos iššūkius, kuriuos jūs išvardinote šiandieną. Dėkuoju Jums už e, pasisakymus, už dalyvavimą. Komitetui linkiu gero darbo per klausimus. Ir taip pat dėkuoju sekretoriatui, kolegoms, kurie padėjote man pirmą kartą pirmininkauti šiame komitete. Ačiū.